komiteto konsultacijos prašymo judumo mieste veiksmų planas. Norėčiau, kad dėl to balsuotume vardiniu būdu. Pradedame balsuoti. Pradedame balsuoti kortelėmis. Ar jau visi balsavo? Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Priimta. Pone Strela. Pone pirmininkė. Pone pirmininkė. Aš norėčiau atkreipti dėmesį, dėmesį į tai, kad e, buvau čia palikusi savo balsavimo kortelę aparate, o dabar grįžusi pamačiau, jog ji dingusi, todėl negaliu balsuoti, nes neturiu balsavimo kortelės. Aš norėčiau paprašyti, kad atsakingos institucijos pranešti, kurgi jie padėjo mano balsavimo kortelę. Ačiū. Uh, Manau, kad jūs turėsite gauti uh, šią kortelę iš naujo iš kanceliarijos. Uh, Kitas punktas. Balsavimas supaprastinta tvarka Gerard Onestos pranešimas, nors tai žodį ponui Krauliui. Labai ačiū ponė pirmininkė. Pagal 117 darbo tvarkų taisyklę prašyčiau, kad balsavimas dėl šio pranešimo būtų atidėtas. E, jame kalbama apie peticijų procedūrą. Šis klausimas dar nebuvo aptartas pirmininkų sueigoje, kur turės būti kalbama apie e, parlamento darbo tvarkų, tvarkos pakeitimus per kovo penktą dieną pirmininkų suiga kalbės apie parlamento darbo tvarkos pakeitimus, todėl aš prašyčiau atidėti šio pranešimo, balsavimą dėl šio pranešimo iki Strasbūro kovo mėnesio antrosios sesijos. Ačiū ponė Krauli. Vienas, e, vienam suteiksiu žodį pasakyti už, kitam prieš. Ponas Onesta. Oui, madame... Taip, ponė pirmininkė. Norėčiau čia patikslinti. Pagal šį pranešimą turėtume sugriežtinti taisyklės e, dėl to, kaip dirba peticijų komitetas. Ar mes sutinkame, ar nesutinkame e, su peticijų teikimu, e, kur jie turi būti persiusi ir panašiai. Balsuota buvo komitete ir aš nemanau, kad šis pranešimas yra kontroversiškas. Tačiau jame yra vienas straipsnis dėl kurio mes e, daugiau kalbėjome. Kai Lisabono sutartis įsigalios, peticijos turės būti siunčiamas ne parlamentui, o komitetui. E, tai bus peticijos, su po kuriomis surinkta milijonas parašų. Kai tos peticijos pateks į mūsų svarstytinų peticijų sąrašą, mes pateiksime informaciją apie tai. Manau, kad šiame straipsnėje yra kalbam apie galimą būsimą sutartį. Aš esu už tai, kad tas pakeitimas būtų atsiimtas, bet būtų labai apgailėtina, jeigu mes susilpnintume taisyklės šio požiūrio. Tai iškiltų labai daug problemų, bet viskas jūsų rankose. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti už arba prieš? Um- Niekas. Tada balsuojame. Kas už, kad būtų atidėta kitai e, kovo mėnesio sesijai. Ačiū. Kas prieš? Susilaikė. Aiškiai priimta. Kitas punktas. Balsavimas su paprastinta tvarka. E, Teresos Rija Madurel pranešimas bendrijos teisinis Europos mokslinio tyrimo infrastruktūros pagrindas. Balsuojame vardiniu būdu. Pradedame. Ar visi balsavote? Dabar balsavimą baigiu. Akivaizdžiai priimta. Sveikinu pranešėją. Kitas punktas. Pono Morijono pranešimas konvencijos dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo Šiaurės rytų Atlanto žvejybos sektoriuje pakeitimai. Balsuojame elektroniškai, pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Sveikinu poną Marijoną. Kitas Klausimas. Ponios Glenės Kinok pranešimas. Ypatingas dėmesys vaikų klausimui ES vykdant išorės veiksmus. Balsavimas elektroniškai. Pradedame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Sveikinu ponę pranešėją, ponę Kinok. Kitas klausimas. Jean-Louis Cotigny pranešimas direktyvos dėl bendros darbuotojų informavimo konsulavimo sistemos sukūrimo taikymo. Balsuojame e, vardiniu būdu. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Sveikinu pona Kotinjį. Pranešimas, e, kurį parengė Patricija Toja apie socialinę ekonomiką. Aš suprantu, kad pranešėja norėtų pateikti pasiūlymą žodžiu. Pakeitimą žodžiu. Pone Toja? Ačiū, ponė pirmininkė. Aš siūlyčiau, kad 12 pastraipoje būtų įtraukta tokia formuluotė. E, socialinėje. Aš manau, kad reikėtų išbraukti žodžius iki trečio sektorius ir palikti viską taip, kaip buvo iki šiol. Ar kas nors prieštarautų? Atrodo, kad ne. Tada e, balsuojame dėl pasiūlymo pakeitimo su pakeitimais. E, pradedam balsuoti elektroniškai. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinom. Sveikinu pranešėją. Toliau pagal darbo tvarkę balsuosime dėl ponios Sampaci pranešimo dėl psichinės sveikatos. Balsavimas prasidėjo, vartinis balsavimas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. Sveikiname pranešėją. Toliau pagal darbo tvarkę balsuojame dėl pono Gjurk pranešimo dėl pirmojo nacionalinio efektyvaus energijos vartojimo veiksmų plano įvertinimo. Martinis balsavimas, balsavimas prasidėjo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinome. Vėlgi sveikinu pranešėją. Toliau. Balsuojame dėl dėl ponios Migelės Ramos pranešimo dėl bendrosios žuvininkystės politikos taikomųjų mokslinių tyrimų. Vartinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pranešimas patvirtintas. Vėlgi sveikiname pranešėją. Toliau pagal darbo tvarkę balsavimas dėl ponios Sederschold pranešimo dėl profesinio pažymėjimo paslaugų teikėjams. Prieš pradedant balsuoti, noriu suteikti žodį pranešėjai. Pone Sedešold. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš dirbu čia labai ilgai Ir aš nekalbėsiu ilgai, tik tai noriu pasakyti, kad čia matome pavyzdį, kaip pakartotinai bandome supaprastinti piliečių gyvenimą, kad suteiktume jiems geresnės galimybės įsitvirtinti savo profesinėje srityje kitose šalise ir tikriausiai daugiau nieko nenoriu pridėti. Ačiū ponė Sederšold. Vardinis balsavimas, balsavimas prasidėjo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarėm. Sveikinu ponę Sederšaldų. Kolegos, man džiugu Jums pranešti. Štai ką man malonu pasveikinti čia parlamentarų ir kitų narių delegacija iš Mongolijos bei or, e, Mongolijos misijos prie ES atstovus. Jie ką tik tai susėdo diplomatų ložėje.